Sąjungoje. Dėl to aš balsavau prieš šį pranešimą. Dėkuoju. Šio posėdžio e, protokolas bus pateiktas e, parlamentui patvirtinti kitos sesijos pradžioje, jeigu niekas neprieštarauja. Tai e, rezoliucijos, kurios patvirtintos, nusiųsiu jų adresatams mūsų darbas sustabdomas ir visiems